Meine Damen und Herren. Gerbiamas ponios ir ponai. Norėčiau pirmiausia paraginti laikytis tylos, ypač tų žmonių, kurie čia sustoja salės gale. Taigi, ponios ir ponai. Pone Fleckensteinai, tai taikau ir jums. Taigi atėjome laiku ir mes dabar turime ypatingai posėdį, būtent skirtą plėtros paketui. Ar kokių pastabų dar mūsų darbo tvarkės? Nėra jokių pastabų. Taigi, e, pirmininkas taip pat neturi nieko pasakyti, nėra jokių pranešimų, taigi periname prie kito darbo tvarkės punkto ir suteiksiu žodį, pirmiausia pasveikinęs ponui komisijos nariui Fiulį. Taip pat pradžioje norėčiau jam padėkoti už tai, kad jisai dirbo šį darbą penkerius metus, būtent sunkiu laikotarpiu E, tuo metu, kai vyko daug dramatiškų pokyčių kaiminystės politikoje. Taip pat jis turėjo užsimti darbais, kurie neįtin susiję su jo sritimi, tai būtent kalbame apie Ukrainą ir apie mūsų pietų partnerius. Taip pat e, e, ja, sitarėjo spręsti įvairių klausimų susijusių su plėtros politika. Ir galiausiai, kai matome, rezultatai buvo tikrai puikus, norėčiau padėkoti jam už šį darbą, norėčiau pasveikinti jį ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad e, iš tiesų jisai yra nustatęs e, tikrai kartelę pakankamai aukštai, į kurią turės orientuotis jo pasiekėjai. Tai būtent čia aš turiu, čia aš e, pirmiausia kalbu apie Kroatijos stojimą. Ir taip pat, kiek turiu minėjau, jo bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Na, mes e, puikiai bendradarbiavome, mūsų e, bendradarbiavimas buvo pasitikėjimo pilnas. E, žinoma, ne visais klausimais sutarėme, būtų keista, jeigu būtume sutarę visais klausimais, bet bendradarbiavimas vyko puikiai. Ir, ir komisijos atstovai taip pat kreipia didesnį dėmesį į mus. Taigi jums suteikiu žodį. Ačiū, Elmarai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už šios gražius žodžius. Pone pirmininkė, gerbėmieji nariai, ponius ir ponai ir plėtros bičiuliai. Šiomis dienomis aš prisimenu mano kaip paskirtojo kandidato klausimus. Iš tiesų praėjo jau beveik penkeri metai nuo to laiko, kai aš įsipareigojau kartu su jomis siekti plėtros ir vykdyti kaiminystės politiką. Jūsų paramos per pastarosius metus dėka man pavyko imtis šioje srityje veiksmų. Aš norėčiau prisiminti pastaruosius penkerius plėtros metus. 2010 metais mes pradėjome darbą ir sutelkėme dėmesį į plėtros patikimumą. 2011 metais tęsėme tą pačią politiką ir siekiame sutelkti dėmesį į plėtros transformacinę pusę. Mums reikėjo išsaugoti tuos principus. Todėl mes ėmėme stiprinti tris pagrindinius plėtros ramščius - teisės viršenybę, ekonomikos valdymą ir viešojo administravimo reformą. 2012 metais mes pradėjome kalbėti apie naują požiūrį į teisės viršenybę. Pagrindiniai naujo metodo principai yra tokie. Šalis kandidatės nu, turi siekti teismų reformos, vykdyti 24 skirsnį ir tą turi pradėti daryti plėtros proceso pradžioje. Mes įvedėme kriterijų sistemą, taip pat stebėsenos sistemą ir įvedėme tam tikrus straipsnius. 2013 metais mes ėmėme skirti daugiau dėmesio antrajam ramščiui, tai yra būtent ekonomikos valdymui. Mus įkvėpia Europos semestras. Jau kitais metais mes pasiūlysime gairias Vakarų Balkanų šalims fiskalinių klausimų srityje ir konkurencingumo klausimais. Šiais metais mes dėmesį skiriame trečiajam ramšiui - viešojo administravimo reformoms ir demokratinių institucijų stiprinimui. Patikimas finansų valdymas, geras politikos planavimas ir atskaitomumas už paslaugas yra labai svarbus valstybės principai. Šalise kandidatėse yra sukūriamos tam tikros grupės, kad galėtų vykdyti reformas šiuose srityse. Trys plėtros proceso ramšiai, kuriuos ką tik pristačiau, yra vienas kitą papildantis. Pažanga šiuose srityse bus labai svarbi, sprendžiant apie šalių kandidačių pasirengimą prisijungti prie ES. Gerbėmieji parlamentarai, toks buvo mūsų esminis pagrindas. Dabar norėčiau paliesti keletą kitų svarbių klausimų, kurie yra minimi strategijos dokumente. Jų yra penki. Pirmiausia, mes kalbame apie pagarbą pagrindiniams teisėms, žiniasklaidos žodžio laisvę, apie pažeidžiamų grupių apsaugą. Toliau mes daug dėmesio skiriame regioniniam bendradarbiavimui, nes tai suteikia mūsų partneriams galimybę susitarti dėl realių prioritetų regione, dėl ekonominių prioritetų tiek regionuose, tiek tarp regionų ir Europos Sąjungos. Galiu pasakyti apie teigiamus pavyzdžius ir aš norėčiau kalbėti apie Kosovo įtraukimą į regioninius formus. Taip pat sustiprintas bendradarbiavimas, pasirašant stabilizacijos ir asociacijos susitarimus ir viršūnų susitikimas Berlyne rūpjūčio mėnesį, kur buvo kalbama apie regioninį bendradarbiavimą ir integraciją yra numatyta ir kitų viršūnių susitikimų. Kitas jų vyks Austrijoje. Trečia. Aš daug dėmesio skyriau žodžio laisvį savo kadencijos metu 2011-2013 metais mes pademonstravome, kad mums svarbus šis įsipareigojimas, mes organizavome speak-up konferencijas. Šių metų strategijos dokumente Deja, turime išreikšti susirūpinimą dėl to, kad per pastarosius metus šioje srityje kilo problemų tiek žodžio laisvė, laisviai Balkanuose, tiek Turkijoje. Ketvirtas dalykas - konstruktyvus ir tvarus dialogas šalyse kandidatėse. Vyko daug aukšto lygio dialogų su šalimis kandidatėmis ir tai sudarė galimybės šalims imtis reformų, o mums padėti toms šalims. Tačiau mes matome, kad opozicinės partijos boikotuoja parlamentų veiklą. Tai reiškia, kad jos nedalyvauja demokratinių institucijų veikloje. Boikotas yra stiprus politinis pasisakymas, tačiau jis neveda prie tvaraus problemų sprendimo. Ir pakeisti tokias tendencijas turi abi pusės. Vyriausybės turi pasirūpinti, kad opozicija galėtų visiškai vykdyti demokratinės kontrolės funkcijas o opozicinės partijos turi konstruktyviai dalyvauti demokratiniuose procesuose. Penktas dalykas. Naujasis pagalbos pasirengimų narystiai instrumentas numato paramą biudžetui. Taip pat mes kalbame apie sektorinį principą ir apie atlyginimą už nuopelnus. Dabar perinant prie atskirų šalių kandidačių, norėčiau pasidalinti su jumis vieną mintimį. Turiu omenyje pastarojo meto diskusijas apie tai, kokią vietą plėtra užima Europos Sąjungoje. Aš norėčiau prisiminti tą principą, dėl kurio mes sutarėme pačiais pirmaisiais mano kadencijos metais. Kai šalis kandidatė įvykdo būtinas reformas, mes suteikiame jiems galimybę prisijungti prie ES. Todėl patikimumas yra svarbus abiejose pusėse. Atsižvelgiant į įvykius mūsų rytų kaiminystėje, būtina pasakyti, kad ES turi laikytis savo principų. Gerbėmėjai parlamentarai, dabar norėčiau pereiti prie šalių. Pirmiausia, Juotkalnyje pradėjome 10 dėrybinių skyrių, taip pat pradėjome dėlėtis ir dėl 23 ir 24 skirsnių. Pradėtos dėrybos dėl teisinės virš, viršenybės principo yra priimti įstatymai dėl teismų sistemos reformos, tačiau nesilaikoma kai kuriuose srityse nustatytų terminų. Dabar juotkalnyjei būtina imtis greitų veiksmų, e, dorojantis su pagrindinėmis problemomis. Tai yra teisės viršenybės klausimai, taip pat juotkalnyjei būtina stiprinti viešojo administravimo reformą šių reformų gyvendinimas bus labai svarbus, kadangi jis apibrieš dėrybų spartą. Jotkalnyje turi pasirūpinti, kad partijų finansavimo įstatymas būtų priimtas, taip pat, kad būtų taikomi rinkiminiai įstatymai šalyje. Tai padės užtikrinti pasitikėjimą rinkimų sistemoje. Mes džiaugiamės, kad buvo paskirtas pagrindinis prokuroras, parlamentas tą patvirtino po kelių bandymų. Taigi dabar institucijos yra pasiruošusios vykdyti tyrimus, baudžiamuosius tyrimus ir nagrinėti korupcijos atvejus. Toliau, Serbija. Šiais metais mūsų santykėje įvyko svarbus posūkis. Mes pripažįstame Serbijos pasiektą pažangą reformų srityje. Mes e, taip pat džiaugiamės, kad Serbija normalizavo santykius su Kosovu. Serbija, kaip e, besidaranti šalis, turi ir naujų galimybių ir įsipareigojimų. Serbija pademonstravo profesionalumą ir įsipareigojimą. Pirmojo etapo metu skryningo procesas vyksta sklandžiai. Belgradas dabar turi ir toliau vykdyti prioritetinės reformas. Visų pirma, teisės viršenybės rytyje, viešo administravimo srityje ir ekonomikos valdymo sferoje. Serbija taip pat privalo vykdyti įsipareigojimą normalizuoti santykius su Kosovu ir plėtoti regioninį bendradarbiavimą. Būtina, kovoti su likusiamis problemomis ir reikėtų atverti naują lapą normalizavimo procese. Tai yra labai svarbus dalykas, kad dėrybos su Serbija ir toliau tęstusi sklandžiai. Serbija gali pasiremti ir pasitikėti mūsų parama ir solidarimu. Po rimtų potvinių, kurie užklupo Serbiją gegužės mėnesį, mes e, dar kartą galime parodyti, kad esame pasirengę padėti Serbijai bet kokiamis aplinkybėmis dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Stojimo ES procesas yra pasiekęs aklavietę. Mus neramina ne pažangos nebuvimas per pastarosius metus esminėse srityse. Labai svarbu, kad būtų imamasi lemiamų žingsnių sprendžiant šalies pavadinimo klausimą su Graikija. Nepamirškime, kad jungtinės tautos taip pat siekia išspręsti šį klausimą, kuris yra sprendžiamas jau 19 metų. Komisija nori pradėti stojimo dėrybas su šal, šia šalimi. Tačiau šalis turi įgyvendinti svarbiausios politinės sąlygas. Taip pat reikia pasakyti, kad Skopija turi imtis ryštingų reformų, jeigu ji nori, kad Europos komisija savo rekomendacijų šio šalies atžvilgių nepakeistų. Ryštingi veiksmai yra e, būtini, sprendžiant įvairius trūkumus ypač teismų ir žodžio laisvės srityse. Partijų interesai dažnai ima viršų lyginant su šalies interesais, todėl tiek pozicija, tiek opozicija turi pasirūpinti, kad politiniai debatai vyktų parlamente ir kad demokratija funkcionuotų tinkamai. Mes esame pasirengę palaikyti šios šalies pastangas ir pradėti aukšto lygio e, stojimo dėrybas. Albanija, jai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas birželio mėnesį, pripažįstant šios šalies pastangas vykdyti reformas. Ši šalis ir toliau demonstruoja politinę valią, siekdama su ES susijusių reformų. Nuo birželio mėnesio buvo bandoma sėkmingai išspręsti narkotikų, priekybos narkotikais klausimus ir vyriausybė taip pat yra pasiryžusi kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Mus tačiau neramina politinio klimato blogėjimas ir opozicijos boikotas parlamente. Vyriausybė turi pasirūpinti, kad opozicija galėtų tinkamai įgyvendinti demokratinės kontrolės funkcijas. Šalies kandidatės statusas suteikia daugiau pareigų ir atsakomybių, taip pat ir paskatų siekti reformų. Vyriausybė dabar turi pademonstruoti nuolatinį įsipareigojimą vykdyti reformas ir siekti rezultatų teisės viršenybės, viešojo administravimo reformų sritise. Taip pat šalis turi pasirūpinti, kad visa tai būtų daroma absoliučiai skaidriai, įtraukiant visus. Bosnija ir Hercegovina dar vienerius metus padarė nedaug pažangos Iš tiesų, Bosnija ir Hercegovina ir jos piliečiai siekia daugiau, jie siekia spartesnių reformų. Po visuotinių rinkimų bus labai svarbu užtikrinti greitą vyriausybės suformavimą. Taip pat šaliai reikės rasti tinkamų koordinavimo metodų. Taip pat reikės ieškoti būdų spręsti socialinės ekonominės problemas ir vykdyti ekonominį susitarimą. Bosnija ir Hercegovina gali įveikti dabartinę aklavietę tik imdamasi priemonių. Stabilizavimo ir asociacijos sutarties parafavimas Liepos mėnesį su Kosovu yra žingsnis į priekį, žvelgiant į ES ir Kosovo santykius. Po birželio mėnesį vykusių rinkimų Kosovas nebegali nieko neveikti. Būtina greitai suformuoti valdžios institucijas, tačiau to nebuvo padaryta. Reikia įveikti šią aklavietę ir įkurti asamblėją. Naujoji vyriausybė turi atliepti ES perspektyvoms. Vyriausybė turi pradėti dialogą dėl reformų proceso, taip pat imtis priemonių teisės viršenybės srityje, stiprinti ekonomikos valdymą ir viešai administravimą. Kaip jau paminėjau, reikia imtis naujų veiksmų tarp Serbijos ir Kosovo. Dialogo būdu reikia įveikti iki šiol neišspręstus klausimus ir nu, normalizuoti šių šalių santykius. Dėl Turkijos per pastarosius 12 mėnesių buvo imtasi daug teigiamų žingsnių, sprendžiant kurdų klausimą ir įgyvendinant 2013 m. demokratizavimo paketą. Redmisijos susitarimo įgyvendinimas, vizų liberalizavimo dialogo pradžia yra svarbus dalykai. Taip pat buvo imtasi priemonių ir dėl pabėgėlių iš Sirijos. Tačiau per pastarosius keletą mėnesių matėme Turkijoje įvykių, kurie kelia mūsų nerimą. Aš kalbu apie žiniasklaidos laisvės ribojimą, interneto teisės tam tikrus klausimus ir socialinės žiniasklaidos dalykus. Žinoma, kad reikia tolesnių reformų šioje šalyje. Baudžiamojo proceso kodeksas ir kovos prieš terorizmo įstatymas vis dar yra pasinaudojamas siekiant riboti žiniasklaidos laisvę. Labai dažnai reguliuojančios institucijos bando užgnešti laisvę. Kitas dalykas yra teismų nepriklausomumas ja, jį reikia stiprinti. Taip pat vykdomosios valdžios kešimasis į teismų sistemą. Aš kalbu apie e, teisėjų ir prokurorų tarybos kešimasi. Skubus pakeitimai be perinamojo laikotarpio priemonių labai dažnai nepasiekia numatytų e, tikslų policijos pareigūnų, prokurorų atleidimas taip pat paveikia šių institucijų veiksmingą darbą. Turkijos ir ES ateitis yra bendra, neišvengiamai bendra. Turkija yra strateginė ES partnerė ne tik ekonomikos ir prekybos srityje. Turkijos geografinė vieta yra labai svarbi, kalbant apie energetikos saugumą ir migracijos klausimus. Todėl um, dėrybos dėl narystės yra pagrindinė mūsų bendravimo ir bendradarbiavimo sritis. Aš norėčiau, kad būtų pradėtos dėrybos dėl 23 ir 24 dėrybinių skirsnių. Tai Turkijai duos naują gairių žemėlapį siekti europinių standartų, bet žinoma, viskas priklauso nuo Turkijos. Turkija turi pademonstruoti, kad yra įsipareigojusi ir toliau tęsti prisijungimo prie ES procesą. Dabar Kipro klausimas. Aš dar kartą noriu pabrėžti, prisimindamas pastarojo metų įvykius Kipre ir netoli jo. Labai svarbu, kad būtų tęsiamas dialogas tarp Turkijos ir Graikijos Kipro gyventojų. Tai yra labai svarbu ne tik Kiprui, bet ir visam, visai Europai. Espen Baidė paskirimas jungtinių tautų pasiuntiniu ir sprendimas plėtoti struktūruotas diskusijas yra labai svarbus pastebėjimas. Kipro problema reikia spręsti ir jos išsprendimas ne tik padidintų stabilumą e, regione, bet ir prisidėtų prie Turkijos narystės dėrybų. Iš tiesų atsivertų daugiau galimybių naudotis angliavandenilių ištekliais. Ir tą būtų galima daryti pačiu parankiausiu būdu, kuris būtų naudingas visiems Kipro gyventojams. Aš tikiuosi, kad bus imtasi konstruktyvių žingsnių, ieškant konstruktyvios pozicijos derantis dėl Kipro klausimo. Nuo šalių aš dabar norėčiau perėti prie politikų. Aš norėčiau pasveikinti naujus pranešėjus ir norėčiau padėkoti visiems tiems iš jūsų, kurie buvote svarbus plėtros ir atsakingo komisijos nario draugais. Eduard Kukan labai dažnai būdamas delegacijos penkioms šalims vadovų visuomet mus palaikė. Jis buvo tas, kuris būdavo pasirengęs nuraminti net ir labiausiai įsikarščiausias diskusijas. Richard Howard. Jis ir palaiko, ir kritikuoja tą šalį, kurios atžvilgių rengia pranešimus. Ulrike Liunaček. Iš tiesų visuomet mus padė, mums padėjo nepamiršti Kosovo. Charles Tanak labai atkakliai gynė Jotkalnijos interesus, taip pat reikalavo, taip pat atkakliai ir reformų. Kristian Dampreda. Jis buvo atsakingas už tą šalį, kuri nusprendė išaldyti dėrybas dėl narystės. Taip pat esu dėkingas ir kitiems plėtros draugams, kurie jau nebėra šio komiteto nariais. Doris Peck, Vie Omen Ruitin, Helen Protho, Jelko Kačin, Nikolo Vuljanič, Hanes Svoboda, Jorgo Hatsimarkakis, Franciska Baltner, Boskurt, Marija Kornelysen ir kitiems esu dėkingas. Taip pat, žinoma, norėčiau padėkoti Elmar Brok, šio komiteto pirmininkui. Čia ir baigsiu. Pone pirmininkė, parlamentarai, ponios ir ponai. Iš tiesų tai yra paskutinė mano su plėtra susijusi kalba. Įžanginėme žodėje sakiau, kad prieš penkerius metus mes nusprendėme sustiprinti plėtros politikos patikimumą ir tą transformacinę plėtros politikos galę. Mes iš tiesų padarėme viską, ką galėjome. Iš tiesų, anksčiau į plėtrą buvo žiūrima kaip į techninį procesą ir mums pavyko plėtrą padaryti pagrindinė ES priemonė per pastarosius penkerius metus padėtis labai stipriai pasikeitė. Žinoma, kad konkurencija išaugo už mūsų sienų. Reikia daugiau reformų, reikia daugiau stabilumo ir plėtra gali padėti to pasiekti. Mes negalime pasiduoti. Esu įsitikinęs, kad parlamentas ir toliau palaikys taip pat stipriai mm, kitą komisijos narį, kuris bus atsakingas už plėtrą. Taip kaip mane. Ačiū Jums labai už Jūsų paramą. Thank you very much, Stefan. Ačiū, Stefanai. Dabar norėčiau pakviesti pasisakyti pranešėjų įvairių frakcijų atstovų. E, gal pirmiausia Paprašysiu pasisakyti pana Prėdą. Bosnijos ir Hercegovinos klausimų pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Šiandien paskutinis kartas, kai mes susitinkame, ir iš tikrųjų tai yra mums didelis džiaugsmas, kad mes e, galime išgirsti jūsų pristatytą plėtros paketą. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti jums už atliktą darbą per pastarosius penkerius metus ir už tai, kad jūs e, labai skatinote plėtrą. Pastaraisiais metais, norėčiau tai pabrėžti, jūs buvote labai artimas Europos parlamentui ir jūs iš tikrųjų pasinaudote, pasinaudote kiekvieną progą pasidalyti informaciją su mumis. Ir e, per pastaros metus įvertinta plėtros politika būtent leidžia mums daryti tam tikras išvadas bei nustatyti ateities perspektyvas šios politikos. Uh, Bet kokiu atveju, e, panas Johanas Hanas tęs jūsų darbą, jam yra, jam užduočių paketas paruoštas, jis žino, kur link mes einame. Pirmiausia, mes e, turėtume atkreipti dėmesį, e, kad ekonominiai faktoriai taip pat turėtų būti įtraukti labiau į plėtros procesą, taip pat į žmonės turėtų būti atsižvelgiama į piliečius. Tai yra bendri, bendros pastabos. Pirmiausia, norėčiau dabar E, pasigilinti į patį plėtros procesą, į kelius bendro posėdžio pastabos. Na, mes matome, kad įvairios sistemos veikia, plėtra veikia, mes nenorime kažkokių revoliucijų, bet galima kai ką pakoreguoti. Pirmiausia, mes norėtume aiškių, konkrečių rezultatų plėtros procese. Galbūt galėtumėt paaiškinti, kokie rodikliai yra numatyti būtent įgyvendinant atskirus dėrybų skyrius ir kaip yra išmatuojama šita atskirų valstybių pažanga. Čia pirmiausia, šitą informaciją svarbi ne tik pačioms valstybėms kandidatėms, bet ir mūsų visuomeniai. Jūs taip pat pamiršote vieną dalyką, tai būtent komunikacija. Aš manau, kad mes turime komunikuoti, teikti informaciją apie plėtros e, naudą varstėjams kandidatėms, taip pat turėtume atsižvelgti į atingamus rodiklius, kurie padeda siekti pažangos. Dar vienas dalykas. Akivaizdu, kad plėtros procesas arba dėrybo procesas yra skirtingas skirtingose valstybėse narėse. Pažanga pastebima Serbijoje. Taip pat e, matome, kad kandidatės valstybės statusas sutiktas e, Albanijai. Čia e, mes matome, kad e, atskiros valstybės narės, tiksliau valstybės kandidatės, jos iškovoja tą pripažinimą, tą pažangą savo veiksmais ir būtent savo įvidiniais procesais bei reformomis. Bet mes matome, kad kai kuriuose valstybėse e, vyksta tam tikra politinė polarizacija, kuri trukdo siekti atitinkomoms valstybėms siekti pažangos dėrybose dėl narystės. Dabar dar keli žodžius noriu pasakyti Islandijos. Islandijos istorija rodo, kad mes turime rimtai atsižvelgti į šalių ketinimus, būtent deklaruojančių, kad jos nori stoti į Europos Sąjungą. Tas pats pasakytina ir, ir apie Bosniją ir Segoviną. Mes matome, kad kad e, e, kai kuriuose valstybėse e, dėlsiama įgyvendinti atitinkamas nuostatas susijusias su asociacijos susistarimu ir ekonominė situacija yra prasta. Mes matome, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje, pavyzdžiui, sunkiai kūriamos veikiančios valstybinės institucijos yra įvairių etninių politinių nesutarimų. Ir šios problemos uh, neleidžia sukurti koordinavimo mechanizmą, kuris padėtų sklandžiau priartėti prie ES šiai šaliai. Žinoma, mes diskutavome šis klausimas jau pakankamai dažnai, bet mano klausimas būtų toks. Kaip mes galėtume padėti Bosniai Hercegovinai išeiti iš aklygatvio? Kaip mes uh, galime padėti Bosniai Hercegovinai tapti uh, patikimu, tiksliau prognozuojamu uh, kandidatu Dar kitas dalykas, aš norėčiau taip pat paskatinti visų pirma e, būti labiau solidariais su Bosnija Hercegovina. Mes matome, kad Bosnija Hercegovinoje yra didžiulių etninių nesutarimų. Ir e, mes tik tai padėdami šiai šaliai priartėsime prie ES. Na, galima tik pasakyti, kad kolega Prėda pasiekė daugiau sėkmės rengdamas Bosnijos ir Hercegovinos pranešimą, negu kad jam pasisekė su pranešimu Islandijai. Tai ne mano kaltė, pirmininkė. Neperlenkit lasdos, aš tikrai nepadariau klaidos. Ir tai tiesa, sako pirmininkas. Aš dabar norėčiau paprašyti kolegų kalbėti trumpiau, kolega Preda yra mūsų frakcijos koordinatorius, tačiau kiti kolegos turėtų kalbėti trumpiau, kad užtektų laiko visiems pasisakyti. Pirmiausia, toliau kalbės kolega Fleckenstein. Albanijos klausimas. Pone komisarė Fiulė. Ačiū Jums už darbą. Taip pat ir frakcijos vardu norėčiau Jums padėkoti. Mes remsime ir Jūsų pasiekėjo darbą, tuo atveju, jeigu jis dirbs taip pat gerai kaip ir jūs. Jeigu jis nesiorientuos į tai, kas yra, užraš, kas yra parašyta ir tikimės, kad jis elgsis būtent taip, kaip jis išsakė mums klausimų metu, orientuosis į tai, kas parašyta, tai tada mūsų bendradarbiavimas bus sėkmingas. Taip, trečias, kitas dalykas, jūs minėjote, kad Albanija pasiekė nemažai pažangos įvykdė daug reformų, kovodama su organizuotu nusikalstamumu. Taigi matyti aiški pažanga šioje srityje. Albanijai suteiktas kandidatės statusas, tačiau ir tuo pačiu jai, žinoma, iškyla nauji uždaviniai. Nauji uždaviniai tiek vyriausybei, tiek ir opozicijai šioje šalyje. Mes turime savo komitete ir toliau atkreipti dėmesį į reformų svarbą, ypač viešojo administravimo srityje ir teismų srityje. Toliau turi būti tesiama ir netgi intensyvinama kova su korupcija, turi būti kalbama apie žmonių teisės, apie diskriminacijos, ypač etninių mažumų diskriminacijos mažinimą. Taigi mes ir toliau eisime tuo keliu, kurį pradėjome kartu su jumis ir stengsimės, kad mūsų bičiuliai Albanijoje uh, gautų visą įmanomą mūsų pagalbą. Remsime ir vyriausybę, ir opozicijos pastangas. Ačiū. Uh, you, And, uh, I, I like to... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ir padėkoti ECR frakcijos vardu ponui komisarui Fiulė. Stefanai, tu tikrai labai daug palieki e, savo pasiekėjų komisarui Hanui. Uh, linkiu tau žy... daug sėkmės tose skyriuose, dėl kurių tau teks dėrėtis tavo gyvenime. Aš penkerius metus buvau atsakingas už Jotkalnijos klausimą kaip pranešėjas. Pažiūrėsime, kas vyks 2017 metais, bet aš tikiuosi, kad pamatysiu Jotkalnyje ir pamatysime daug pažangos šioje šalyje. Iš tiesų nelabai daug kas pasikeitė nuo paskutinės kadencijos parlamento. Iš tiesų tai yra gera istorija, geras pasakojimas, ekonomika yra gan stabili, viskas gan neblogai, turiu kalbėti, būti atviras, iš tiesų mano komitetui ir parlamentui renkti pranešimą šios šalies klausimų nėra sunku, bet po pastarųjų Europos parlamento rinkimų ir naujos parlamento sudėties yra tarp mūsų rinkėjų daug įvairių klausimų ir mes prieš savo rinkėjus turime aiškiai pasisakyti, kodėl narystė šioms šalims ES yra labai svarbus dalykas. Iš tiesų tai yra tie klyjei, kurie galėtų sulibdyti vakarų Balkanų šalis ir užtikrinti klėstėjimą tose šalyse. Kalbant apie Jotkalnyje, 12 iš 24 skyrių jau yra atidaryti, du dėrybiniai skyriai jau yra uždaryti ir ankstyvas dėrybų pradėjimas dėl 23-24 skyrių buvo labai sveikintinas dalykas. Korupcija, organizuotas nusikalstamumas, teismų sistemos nepakankamas priklauso, nepriklausomumas yra pagrindinės regioną kamuojančios problemos. Galiausiai Jotkalnyjos parlamentas patvirtino generalinio prokuroro kandidatūrą ir tai yra dar vienas žingsnis į priekį kovojant su korupcija ir rinkiminiais nesklandumais. Aš tikiuosi aplankysiu Jotkalnyje ir kitas regiono šalis kitais metais ir dar kartą tau, Stefanai, sėkmės. Much, Chair, much, uh... Ačiū, panė pirmininkė, taip pat ačiū. Norėčiau padėkoti pana komisijos nariui Fiuliai už jūsų pristatytą penkerių metų darbą. Aš esu naujas parlamento narys, bet aš irgi žinau jūsų pavardę ir girdėjau apie jūsų darbą taip pat pakankamai daug. Aš taip pat e, esu susižavėjęs būtent tą koaliciją, kurią sugebėjote sukurti šiame parlamente. Ir aš manau, kad iš tiesų ta, e, jūs galėsite išlaikyti tą standartą Europos parlamente. Taip pat aš norėčiau išreikšti e, dėkingumą būtent žaliųjų vardu už tai, kad jūs e, atlikote puikų darbą, e, dalyvaujate visuose mūsų posėdžiuose ir būtent veikite skaidriai, sprendėte šios klausimus puikiai, kurie mums rūpi. Būtent tiek kalbant apie mums, mūsų frakcijai rūpimus klausimus ir tiek Europos parlamentui rūpimus klausimus. Aš taip pat norėčiau pasakyti savo frakcijos vardu, kad kalbant apie plėtros procesą, Dabar kalbant apie, apie kandidatės e, šalis, iš tikrųjų tos šalis tikrai nori įstoti į ES ir iš tiesų jos siekia įgyventi mūsų reikalavimus ir sąlygas. Ir uh, manau, kad kokie nors pokyčiai rinkiminėje kampanijoje išrinktos naujos partijos tikrai nesustabdys tų valstybių nuo ryšto įstoti į ES. Čia pirmiausia e, kalbu apie plėtros procesą, pirmiausia, Balkanuose. Aš e, pirmiausia e, pakeičiu pana Lunačiaką, e, rengiu pranešimą Kosovo klausimu. Na, mes suprantame, kad Kosovo klausimas yra vienas sudėtingesnių ir Kosovo vyriausybė turėtų imtis šiokių tokių veiksmų, kad pagerintų dabar situaciją, pirmiausia, gyvenant teisės aktus, teisės viršenybę, užtikrinti tam tikras teisinės garantijas. Mes manome, kad teisų, teismų sistema, teisėsaugos institucijos yra pakankamai silpnos Kosove. Čia mes prisiminkime, kad Robertas Karolanas, tai konstitucinio teismo teisėjas, nenorėjo dalyvauti konstitucinio teismo darbe, tai kilo atitinkamos problemos šioje srityje. Galbūt e, atitinkamos institucijos ES galėtų e, vis dėlto padėti e, Kosovo konstituciniam teismui įgyventi geriau savo galės. Kitas dalykas tai yra vietos institucijų veikla, tai būtent tai ir EULEX, būtent mūsų iniciatyva padeda šioms institucijoms vykdyti savo darbą. Ir mes norėtume vis dėlto paskatinti tęsti šį darbą ir toliau. Thank you, Commissioner, for presenting the enlargement package. Ačiū komisarė už plėtros paketo pristatymą. Aš esu naujasis e, pranešėjas Serbijos klausimų ir suprantu, kad Serbija daro nuolatinę pažangą siekdama narystės Europos Sąjungoje. E, progresas vyksta ir Serbija padarė strateginį pasirinkimą būti Europos Sąjungoje. Žinoma, yra ir mūsų laukia dėrybos dėl daug sudėtingų skyrių. Mano nuomonė, mes susidursime su dviem iššūkiais. Pirma, santykių su Korsu, Kosovo normalizavimas ir teisinės viršenybės principo taikymas. E, balandžio mėnesio susitarimas buvo proveržis siekiant normalizuoti santykius tarp Belgrado ir Prištinos, labai svarbu, kad Serbija dabar įvykdytų savo įsipareigojimus ir laikytųsi susitarimo. Prištinos naujoji vyriausybė neprisideda dėja prie dėrybų proceso. Taip pat ES turi palaikyti šią šalį, jai vykdant svarbes teisinės ir teisminės reformas. Taip pat turi būti teikiama pagalba kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Serbija priėmė keletą svarbių įstatymų, tačiau turi ir toliau tęsti darbą fiskalinių ekonomikos priemonių srityse ir kitose. Per ateinančius penkerius metus turbūt e, ši šalis nebus priimta ES, tačiau ES turi ir toliau laikyti savo įsipareigojimų. ES vykdo dėrybas dėl narystės ir Serbijai turėtų būti skiriamas finansavimas pagal pasirengimo narystiai priemonę. Serbija yra labai svarbi e, mūsų partnerė, taip pat mes turėtume padėti kovoti su baisių potvinių gegužės mėnesį padariniais. Ačiū. Dėkime šiandien Fiulę. Gerimas komisijos nariai Fiulę. Pirmiausia, norėčiau atsižvelgti į į tai, kad iš tiesų jūs atlikote tikrai puikų darbą. Tai pabrėžė savo pranešime praėjusius metais ponia Omen Ruiten. Tai atsispindi ir mūsų parlamento ataskaitose. Pirmiausia, jūs ėmėtės atgaivinti šį procesą, jį paskatinti ir tęsti. Vyksta ne tik tai dėrybos dėl stojimo, dėl narystės, bet bendradarbiavimas ir su Turkija čia e, nepaisant tai įvairių valstybių narių blokadus. Ir todėl išlieka viltis, kad Turkija galų galiai įstos į Europos Sąjungą. Tai e, e, įrodo ir nauja strategija, kurią parengė Turkija šį rugsėjo mėnesį. Aš manau, kad iš tikrųjų darbas bus tęsiamas toliau ir jūsų įpėdinis taip pat prisidės prie šio darbo tęsimo. Panas Mogherini taip pat prisidėjo prie to, kad e, pirmiausia, kad ekonominė plėtra, stabilumas ir demokratija e, būtų įgyvendinama ir aiškiau išaiškima Turkijoje. Žinoma, dar trūksta daug e, Turkijai, kad ji galtinai pereitų į šitą naują demokratinės valstybės lygmenį. Pirmiausia, teisėsaugos institucijos, teisingumo srityje esančios problemos trukdo pasiekti šio statuso. Kitas dalykas, e, Turkija turėtų pirmiausia e, prisitaikyti prie e, mūsų teisinių reikalavimų. Čia pirmiausia turiu omenyje 23-24 dėrybų skyrius. Bet mes matome, kad atitinkama blokada vis dar išlieka. Tada, kaip Jūs manote, ką mes galime nuveikti, kad Turkija vis dėlto gyvenintų atitinkamas reformas, tai būtent spaudos laisvės, teisingumo ir teisėsaugos institucijų veiklos rytyse? So, like to, uh... Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad ką tik perėmiau uh, Makedonijos klausimą kaip pranešėjas, tai yra didžiulė atsakomybė man. Pirmiausia, aš norėčiau uh, pasveikinti komisarą Fiulę ir padėkoti jam už jo darbą Makedonijos klausimų, už jo gerą valią ir nuveiktus darbus. Aš norėčiau tęsti tą liniją, kurią yra numačiusi komisija, taip, kuri yra numatyta ir ataskaitoje. Dažnai kyla ta problema, kalbant apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Mano šalis pripažįsta Makedoniją kaip Makedoniją ir aš tikrai dirbsiu ir šiuo pavadinimo klausimu. E, didžiulis pavadinimo klausimas ir sukuria tą miglotą narystės ES perspektyvą. Reikia spręsti šį klausimą ir atsiprašau, bet turiu pakartoti tai, kas parašyta pažangos ataskaitoje. Būtent ten kalbama apie tai, kad dėje nepradėtos dar darybos su šia šalimi, kuri yra nusipelnusi to kito žingsnio. Ir taip pat e, ir politiniai poslinkiai šalyje galbūt yra ne visai tokie, kokių mes pageidautume, žvelgdami į šalį, kuri siekia tapti ES nare. Aš kalbu apie teismų sistemą, apie žiniasklaidos padėtį, spaudos situaciją, taip pat ir apskritai apie politikos kultūrą šalyje. Mes galime prisiminti ir šalies istoriją ar pseudo istoriją, kuri vis iškyla. Daug ką reikės nuveikti ateityje ir, ponia pirmininkė, tuo aš ir baigsiu. Ačiū už man skirtą laiką. Ačiū. E, kalbėkite trumpiau, nes kitaip jūsų kaimynai neturės galimybės pasisakyti. Pane komisijos, tai prašau. Iš tiesų, čia galima pasakyti, kad yra pakankamai sudėtinga situacija, kai kai kurie kolegos ir e, komisijos pirmininkas Baroso bando papasakoti tos įspūdžius, kuriems susidaro dirbant su tomis šalimis kandidatėmis. Tai yra būtent tas, tas momentas, kai mes turime būti ryštingi, drąsūs, kai mes turime suteikti joms, toms valstybėms, būsimoms ES narėms, savo paramą. Taigi, pirmiausia, mes turėtume kovoti ne su tuo mūsų nenoru plėstis, bet su nenoru reformuotis. Mes turime būti kūrybingi, turėtume kurti atitinkamas struktūras, specialias struktūras, kurios skatintų struktūrinį dialogą su tomis valstybėmis. Ir viena iš e, tokių žinių, kurias norėčiau perduoti savo įpėdiniui, kad pirmiausia reikia ne, ne, ne tik kuo geriausiai pasinaudoti turimomis priemonėmis, bet kuo labiau būti matomam tam regione. Būtent e, atkreipti didesnį dėmesį į pagalbą toms valstybėms. Lengva e, pasakyti, kad yra europinė perspektyva toms valstybėms. Ir tada E, palikti ramybėje visą tą e, regioną, tas valstybės, kad vyktų procesas. Ne, bet pokyčiai, pokyčiai vyksta, vyksta ne per dešimt metų, ne per penkerius metus. To rezultatų laukia žmonės iš esmės jau greitai. Reforma, žinoma, skausmingas. Todėl Mūsų veiksmai turėtų būti subalansuoti, kad būtų pasiekti matomi konkretus rezultatai ir sukelta kuo mažiau skausmo. Todėl mes turime a, sutelkti dėmesį į artimiausią laikotarpį. Ir tokiu atveju mus atinkamų valstybių vyriausybės supras teisingai ir jos imsis didesnių įsipareigojimų. Jos ne tik pradės reformas, jos taip pat užmėgs vidinį dialogą, tam tikrą įtraukos procesą. Iš esmės mes kartais susidurime e, su didesnėmis problemomis pačiose valstybėse. Nes e, na, galbūt e, tokiu atveju siekiama ne kompromisu, čia netinkamas žodis. Mes siekiame kažkokių rezultatų, dėl kurių verta kovoti. Taigi, tai reikia aiškiai pasakyti vyriausybėms, tai būtent tai ne tik vyriausybėms, bet ir opozicijos partijoms, kad vyktų dialogas, kad vyktų demokratėjimas pačiose institucijose. Bet tam reikia sukurti atitinkamas sąlygas. O vyriausybės neturi apsimesti, kad čia rinkėjų valia ir o kaltė atitenka opozicijai. Ne. Visi yra atsakingi bendrai. Na kągi mes galime nuveikti Turkijoje, kad reformos tos vyktų ir toliau. Per pastarosius mėnesius mes a, e, a, e, suorganizavome tris svarbes kontrolės misijas į Turkiją. Tai būtent dėl spaudos laisvės, dėl e, teisės saugos institucijų veiklos ir dėl teismų nepriklausomumo. Ir nuo vasaros mes vystome dialogą su mūsų Turkijos partneriais. Mes sprendžiame klausimą, kaipgi mes galime įgyveninti tuos, tuos dešimtis rekomendacijų, kurios buvo patiktos po mūsų trijų misijų. Mes galiausiai sutarėme kai kuriais klausimais su kita šalimi kad kai mes pabaigsime šių rekomendacijų, galtinių redakcijų finalizavimą, tai bus sukurta bazė tolesniems seminarams, visuomenėms informavimo kampanijoms, seminarams, konferencijoms. Būtent spręsti šios klausimus. Tai būtų tarsi gairės Na, čia mes nebūtinai kreipiam džiausią dėmesį 23-24 skyrių. Ne, mes kreipiame pla, dėmesį į platesnės sritis. Mes norime įgyveninti plačią ir teigiamą darbo atvarkę. Čia mes uh, pirmiausia pabrėžiame, kad ne tik Turkijos interesas būtent vystytas reformas, bet tai yra mūsų interes, interesas. Ir Labai svarbu dėrėtis dėl ir papildomų skyrių. Taigi pažanga tikrai yra pasiekta, mes pasiekime daug. Kągi mes praradome. Ypač e, praėjusiu metu pabaigoje, šių metų pradžioje. Pirmiausia, e, Europos reikalų ministerija Turkijoje E, tuo metu kaip tik tai užsijėmė atitinkamais atitinkamomis e, strategijomis, kad Turkija priartėtų prie ES. Ir šitas priartėjimas tai nėra tušia žodis ir tai nėra užseimimas kelių biurokratų Turkijoje, tai yra politika, atitinkama politikos kryptis, tai yra vyriausybės nubriežta kryptis, būtent siekiant įstoti į ES. Ir tikrai buvo malonu sužinoti, kad e, naujoji vyriausybė vysto naują politikos kryptį, kuri būtent ir įtraukia Europos reikalų ministeriją. Ir ministras pirmininkas būtent aiškiai pasakė, kad prieš priimant bet kokį teisės aktą, turi būti konsultuojamas su Europos reikalų ministerija Turkijoje. Būtent, kad e, atinkamas teisės aktas atitiktų ES teisės e, teisino reikalavimus. Taigi aš e, labai tikiuosi, kad būtent to, tokiu būdu mes pasieksime konkrečių rezultatų. Dabar kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną kas ten vyksta jau keletą metų. Tai, tai, būtent, tai būtent tai gale perdodama iš Eulex um, Kosovo vyriausybei. Tai būtent šita teisės viršinybės perdavimas, būtent šitos galios perdavimas yra labai svarbus Ir tas galios perdavimas taip pat reiškia, kad e, mes naudotamės savo plėtros priemonėmis galime atlikti svarbesnį vaidmenį. Ir mes užtikriname, kad šitas e, galios perdavimas taip pat yra pagristas europietiškais kriterijais. Mes kalbame apie tai, e, struktūrinis dialogas su Kosovo vyksta, būtent e, kalbant apie teisės viršinybę. Ir mes stengiamės sustiprinti šitą struktūrinį dialogą. Aš, tai, aš taip pat žiūriu į Islandiją tokiu atveju. Taigi, e, tas struktūrinis dialogas tikrai yra būtinas siekiant tai stiprinant pajėgumus, ypač konstitucinio teismo. Taigi, Bosnija ir Hercegovina. Aš manau, kad e, aš e, ir savo pranešime pabrėžiau Bosnijos ir Hercegovinos klausimą. Manau, kad turėtume mes e, tiesiog būti aiškiau matomi patiems piliečiams, būtent prieš rinkimus. Ir kad rinkėjai balsuotų už tuos politikus, kurie galėtų užtikrinti Bosnijos ir Sugavinos gyventojams geresnę ateitį. Bosnija ir Sugovina turėtų bendradarbiauti visos etinės grupės, tai būtent kalbėti vienu balsu. Ir po rinkimų tikrai nėra abejonių, kad kad išorės veiksmus tarnyba ir komisija šimtų procentų įsitrauks į bendrą pagalbos procesą, siekdami atliepti į Bosnijos Hercegovino žmonių lūkesčius ir išeiti iš aklygatvio. Žinoma, mes susidūrėme su tokiais aklygatviais ir praeitie. Ir mes išėjome iš jų. Net Bosnijoje ir e, Hercegovinoje, žinoma, yra tokių politikų, kurie rūpinasi daugiau savo partiją negu šalies ateitimi. Todėl e, būsimi rinkimai tai bus tarsi signalas pačiai šaliai ir būsima vyriausybė e, turės rūpintis kad e, nuo Daytono sutarčių e, bus nuteistas, bus nuteistas tiltas į Europos Sąjungą ir pačios valstybės stiprumą. Pane Havitai. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau pasidžiaugti e, plėtros paketu. Buvo pradėtos darybos, darybiniai skyriai. Aš tuo džiaugiuosi, kad komisaras taip ir toliau dirba šioje srityje. Aš džiaugiuosi naujojų požiūrių į administracinės reformas. Asmeniškai aš pritariu sprendimui išsaugoti teigiamą rekomendaciją buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Aš esu įsipareigojęs ir toliau šiai šaliai ir jos europiniai ateičiai. Taip pat komisaras kalbėjo ir apie platesnę situaciją regione, apie boikoto atvejus parlamentuose ir mano frakcija jums, jūs palaiko ir jūs pritarė. Mano klausimas būtų toks. Aš norėčiau, kad komisaras paaiškintų savo pastabas Serbijos klausimų dėl sankcijų. Taip pat Ar jis negalėtų pakalbėti apie tą teigiamą reakciją į pabėgėlių klausimą? Ir taip pat apie kovą prieš ISIS Sirijoje. Apie ekonominės politikos peržiūrą. Mes visuomet mūsų frakcijoje pritarėme pastangoms siekti politinio ir ekonominio stabilumo Tačiau ar tai nereiškia, kad mes siunčiame griežto taupimo žinutę iš Briuselio? E, komisaras šiandien pristatė naują plėtros paketą ir ponas Brokas ir Stefanas Fiulė šiandien mūsų vadino draugais, aš taip pat norėčiau vadinti jūs savo draugu. Uh, Ir kaip dėl tų e, penkerių metų, kad niekas negalės prisijungti prie Europos Sąjungos? Aš manau, kad galiu užduoti Jums tokį klausimą. Kaip Jums atrodo, koks yra didžiausias Jūsų pastarųjų penkerių metų pasiekimas, kuo Jūs labiausiai nusivylėte? Jūs, žinoma, galėtumėte uh, patarti daug naujam e, komisarui Hanui, bet galbūt ir viešų rekomendacijų galėtumėte mums pateikti. Ačiū ponui Hauitui, džiaugiuosi, kad ponė Neits prie mūsų prisijungė. E, Pasitenkite kalbėti pusantros minutės, e, maksimum dvi. Ačiū. Aš norėčiau savo frakcijos vardu nu, padėkoti komisijos nariui už jo darbą įsipareigojimų laikymasi tiek kalbant apie plėtrą, tiek apie kaiminystės politiką. A, taigi, norėtume e, palinkėti Jums ko geriausios kloties, norėčiau e, padėkoti Jums už pastarų penkerių metų darbą. O dabar, kai apžvelgėme situaciją, kurią Jūs apibrėžėte savo pranešime, man atrodo, kad dėja tiek daug senų konfliktų vis dar yra išlikę, nepasikeitė situacija su konfliktais dėl Rusijos, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nepasikeitė situacija. Bosnija Hercegovina nėra naujos konstitucijos. Turkijos ir Kipro konfliktas taip pat tęsiasi. Na, bet e, yra ir viena išimtis, tai būtent e, Serbijos ir Kosovo santykių pagerėjimas. Taigi, kai aš žvelgėme šią situaciją, yra vis dar tiek daug konfliktų. Atrodo, kad jie yra tarsi išaldyti, tiek mažai keičiasi šie konfliktai. E, iš esmės, ką, kągi jūs patartumėte savo įpėdiniui, kaip jūs, ką jūs darytumėte kitaip, kad situacija pasikeistų, pagerėtų. Kaip jūs būtent spręstumėte šios klausimus? Thank you very much, Madam Neitz. Colleague Castaldo, please. Ačiū, poniai Neitz. Kolega Castaldo. Sì, si, volevo... Dėkoju, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau Jums padėkoti kaip komisarui už Jūsų darbą. Norėčiau palinkėti ir Jums, ir mums kad būsimasis komisaras testų jūsų darbus. Aš dar norėčiau pakomentuoti Turkijos klausimą. Jūs jau anksčiau esate minėjęs, kaip svarbu yra sukurti teisinę valstybę, kaip svarbu teisinės valstybės ir teisės viršenybės klausimai, stojimo procese, teismų reforma buvo minima, teismų nepriklausomumas, 23-24 skirsnio dėrybų pradėjimas ir panašiai. Tačiau šioje šalyje yra esminė, viena esminė problema nėra aiškiai apibrieštos terorizmo savokos. 2005 metų baudžiamajame kodekse ir atitinkamuose įstatymuose tokios apibriešties nėra. Ką galiu pasakyti dar apie terorizmą? Europos žmogaus teisų teismas 2010 metais yra pateikęs atitinkamą sprendimą ir Amnesty International mano, kad terorizmu dažnai pateisinami tam tikri veiksmai Turkijoje. ir tam tikras dalyvavimas visuomeninėse organizacijose dažnai yra apkaltinamas terorizmu ir tokiu būdu eliminuojami tam tikri veikėjai. Taigi tai, kas dabar, ir tai, kas dabar vyksta Turkijoje, atrodo, kad nėra labai sėkmingos žodžio laisvės politikos apraiškos. Sakykime, tai, kad uždrausti yra socialiniai tinklai, kaip Twitteris ir panašiai, rodo, kad problemų yra. Taigi aš dabar norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs ketinate, naudodamėsi principų mofumo, daugiau už daugiau, padėti Turkijai pradėti atitinkamas reformas šioje srityje ir padaryti pažangą. Dėkoju, pirmininkė. Gerimas, pana komisijos nariai Fiulė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už nuveiktą darbą ir pastaros penkerius metus plėtros rytyje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, e, kad e, e, aš esu puikus pavyzdys jūsų sėkmingo darbo, tai Kroatija įstojo į ES ir aš esu kaip naujasis parlamento narys tikrai puikus pavyzdys. Na, aš matau iš esmės, kad jūs nuveikėte puikų darbą ir kad šitas darbas tęsiamas bus ir toliau. Ir kągi jūs norėtumėt parekomenduoti ponui Hanui, jūsų įpėdiniui, kad jisai taip pat dirbtų sėkmingai. Aš norėčiau, kad jūs taip pat pakomentuotumėte būtent Bosnijos ir Hercegovinos rinkimų rezultatus, būsimų rinkimų rezultatus. Nes e, e, iš esmės e, dėl to pirmiausia, kad kruatai, pavyzdžiui, Bosnijoje ir Hercegovinoje yra viena iš labiausiai pažeidžiamų etninių grupių. Taigi, ko jūs tikite? Gal galite pakartoti klausimą? Taip, tai pirmiausia, spario mėnesį bus rinkimai Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kaip jūs galėtumėte pakomentuoti dabartinės konstitucinės reformas Bosnijoje Hercegovinoje, atsižvelgiant į labiausiai pažeidžiamą kroatų mažumą ir jos teisės Bosnijoje Hercegovinoje? Ačiū, pirmiausia, norėčiau pirmiausia padėkoti komisijos nariai už jūsų per penkerius metus nuveiktą darbą. Vieną minutę galite kalbėti. Prašau, neviršyčio laiko. Patikanai. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mm, komisijos nariui už jo nuveiktą darbą. Aš taip pat posėngės sugavinos klausimų esu šešėlinis pranešėjas ir norėčiau e, užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, pateikęs kelias pastabas. Pirmiausia, pastaba, ES turi moralinę pareigą padėti būtent Bosniai Hercegovinai pereiti nuo Deitino susitarimo iki e, savų pajėgumų tai, tai, ir suteikti aiškę europinę perspektyvą. Jūs e, savo pranešime pasakėte, kad pažanga atlikta e, būtent e, e Balkanų šalise, bet e, Bosnija e, vis dar kažkaip yra sustojusi. Kaip, kaipgi mes galime paskatinti reformų procesą, būtent remiantis e, pilietinė visuomenė ir atinkamas institucijomis nes dabar Bosnija Hercegovina aklygatvyje. Galbūt konstitucinė reforma padės išeiti. Galbūt ES galėtų tam tikrą e, ekspertų grupę išsiųsti, padėti šio, šio klausimu Bosnijai Hercegovinai. Iš tikrųjų, e, Bosnijos e, ir piliečiai, kurie nukentėjo nuo potvinio, nuo IPA, pagal IPA 2 e, priemonę negauna ES finansinės paramos. Taigi kaip jūs spręsite šį klausimą, kaip padėsite šiems nukentėjusiems žmonėms? Iš tikrųjų dabar aš kalbu kaip ECR frakcijos koordinatorius. Iš tikrųjų greitai tik norėčiau pasakyti, aš sutinku su to, kas buvo pasakyta su Makedonija. Pirmiausia, jis sutinku ir su to, kas, kas susijęs su Bosnija Hercegovina, būtent dėl konstitucinės reformos. Ir, ir dar, sutinku su, būtent su, to, su, su, Surbija, su Serbijos klausimu. Bet e, e, pirmiausia, galbūt pakomentuotumėte Turkijos, pavyzdžiui, arba atskirų valstybių e, pasisakymus dėl, dėl to, kad jos pritarė Krymo aneksijai. Ir pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, sakykime, Juodoje jūroje yra dislokojami laivai, kurie trukdo išgauti atitinkamus gamtos išteklius ir, ir kaip bus sprendžiama Kobanės krizė netoli Turkijos sienos. Thank you, Chairman, indeed, uh, Ačiū pirmininkė. Baroso komisijoje terminas plėtra buvo politiškai korektiškas ir teisėtas, tačiau laikai keičiasi. Jūs teisingai kalbėjote apie transformacinės plėtros galės. Matome mažiau motivacijos vykdyti reformas ir turbūt sudėtingesnės reformas reikės vykdyti šalise kandidatėse. Ar jūs siūlytumėte naujas priemonės renktis narystiai, galbūt kai kuriam šalims turi būti numatytos kitokios sąlygos ir kitokia finansinės paramos? Uh, galimybės, nes yra šalis, šalių, kurios laukia narystės ir turi būti skatinamos kažką daryti. Ir galiausiai keistas pastebėjimas. E, plėtros komisarų pavardė susideda iš keturių raidžių. Ponas Renas, ponas Fiulė ir toliau bus ponas Han. Aš tikiuosi, kad toks istorinis sutapimas leis naujam komisarui Hanui tęsti jūsų liniją. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φιούλερ για την ενημέρωση και εύχομαι καλά. Dėkoju, ponė Fiulė, Jums už Jūsų pasisakymą, už informaciją, Jums noriu palinkėti sėkmės tolesnėje Jūsų veiklė, veikloje. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad Makedonijoje yra padaryta daug žingsnių atgal, teisinė valstybė neveikia, demokratinės institucijos prastai veikia, žiniasklaida yra ribojama, teismų sistema nėra nepriklausoma. Kitaip sakant, Kopenhagos kriterijai yra nevykdomi pasaraisiais metais. Na, jau neminėsiu visų tų nacionalinių problemų ir nacionalistinių kažkokiu aspektu, kurie buvo minėti kai kurių, kolegai, kai kurių kolegų. Tai, žinoma, niekaip nepagerins gerų, nesukurs gerų kaimininių santykių. Tačiau dabar reikėtų tam tikros institucinės akrobatikos tam, kad ši šalis uh, pas, kad būtų galima tą pažangą per pastu, pasiektą per pastarusius metus kažkaip parodyti. Noriu paklausti, kodėl jūs, nors ši šalis pasirodė labai prastai, vis tiek ją apdovanojate ir remiate? Ar tai nėra klaida? Ar tai nepasirodys patrauklu kitos, kitoms šalims, kurios irgi dalyvauja stojimo dėrybose ir nematys reikalo reformuotis? Godātais komisārkungs, Es īsti negribētu piekrist, kad piecu jūsu gadu. Ačiū, ponia e, pirmininkė. Aš e, negalėčiau e, pritarti tam, kad jūsų darbas buvo vien tik tai sėkmingas. Žinoma, Kroatija tikrai buvo jūsų puikus pasiekimas, bet Turkija, pavyzdžiui, arba kitos šalis tikrai nepasižymi tokiais puikiais rezultatais. Turkija praktiškai tolsta nuo ES. Aš manau, kad e, būtent todėl, kad ES e, praktiškai netgi nepradeda dialogo su Turkija. Arba bent jau tas dialogas nėra tinkamai vystomas. Prisiminkime, kad pavyzdžiui kilo atitinkamos problemos e, Azerbaidžiano ir Turkijos pasienyje. Dėl to praktiškai kilo netgi tarptautinis skandalas. Ir aš norėčiau palinkėti, kad dėl tokių grėsmių nebekiltų. Nesuprantu klausimo, nesupratau. Ar jūs tai nebuvo klausimas, tai buvo tiesiog pastebėjimas. Mr. Uh, Peterle. Ponas Pėtelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš esu įsitikinęs, kad siekiant įgyvendinti plėtrą rytų zonoje yra labai svarbu tiek politiškai, tiek ekonomiškai, tiek socialiai. Plėtra yra labai svarbi visoms atskiroms šalims. Mes galime kalbėti apie pažangą, žinoma, bet kita vertus turime žiūrėti į asimetrinius rezultatus, kuomet lyginame skirtingas narystės siekiančias šalis. Mes turime siekti strateginių tikslų visame regione. Turime atsižvelgti į vakarų Balkanų ypatingą situaciją. Bet mes taip pat turime ieškoti ir europinio atsako siekiant rasti sprendimą dvišalėms problemoms. Mes turime padaryti viską, kad skatintume regiono šalis bendradarbiauti. Kaip? Turi būti taikomas regioninis metodas. Galbūt taip galėtume užtikrinti mažiau asimetrišką įvaizdį. Po penkerių metų darbo, ką jūs siūlytumėte būtina nuveikti? Ačiū. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Fuller. Ačiū, panė pirmininkė. Uh, ponė Filė, ar girdite mane? Uh, savo pranešime. Žinote, uh, kuo geri yra klausimai? Iš tikrųjų, uh, klausimuose nereikia užsirašyti atitinkamų užduotų klausimų. Bet jūs dabar jaučiatės tarsi dabar klausimuose. Iš tiesmės, gal padarykite nedėlę pertraukėlę prieš duodami klausimą. Aš turiu užsirašyti jūsų klausimą, galėčiau jį vėliau atsisakyti. Na, aš žinau, kad Elmaras e, jums rodo laikrodį, mes turime mažai laiko, bet, bet tiesiog aš nespėju e, nei užsirašyti klausimų, nei, nei vėliau galiu atsakyti į juos iš tikrųjų negalima per vieną minutę užduoti aštuonių klausimų. Jisai e, yra teisus. Jūs esate vat, čempionas klausimų uždavimo. Na, tiesiog apsiribokite dviem klausimais. Ar aš galiu kalbėti? Taigi, per vieną minutę dabar bandysiu pasakyti. Pone komisijos nariai, plėtros politika iš tikrųjų tai nėra beribis darybės instrumentas, kaip jūs sakėte savo pranešime, iš tikrųjų tam tikros pagrindinės taisyklės. Tai yra ES e, taisyklės. Ir mano klausimas yra labai konkretus. Dabar kalbant apie e, e, dabartinius dabartinius pokyčius, būtent kai Kipro ekonominėje zonoje yra dabar Turkijos laivai, kurie trukdo Kipro Respublikai ieškoti ir išgauti dujas. Mano klausimas yra toks. Ar jūs tikrai manote, kad Turkija kaip šalis kandidatė iš tikrųjų remiasi e, dabartinėmis e, šalies kandidatį, šalies kandidatį taikomis taisyklėmis? Kitas dalykis, ar, ar jūs e, teisų viršinybę gintumėte tokiu atveju ES, ar jūs gintumėte kokią nors kitą politiką? Pirmiausia, noriu paklausti dėl Kosovo. Tam, kad šalis taptų ES nare, reikia vienbalsiškumo. Žinote, kad Ispanija nepripažįsta Kosovo. Todėl aš noriu paklausti, kokia prasmė yra dėrėtis, jeigu viena valstybė narė nepripažįsta kandidatės. Kitas klausimas. Ar jūs manote, kad europiečiai yra nors kiek suinteresuoti Turkijos narystė Europos Sąjungoje ir ar manote, kad Turkiją galima pasitikėti? Ir ar jūs tikite tuo, kad Turkijos įstojimas galėtų būti nors kažkuo mums naudingas? Tai yra niekur į niekur vedantis procesas. Dėkoju pirmininkė. Mes nekartai esam susitikę, tačiau mūsų nuomonės labai dažnai išsiskirdavo. Vis dėlto aš vertinu jūsų pastangas ir jūsų, na, elgesi diskusijų metu. Ponas Tenokas ir kiti kolegos minėjo daug klausimų, bet jūs neatsakėte nieko dėl Kipro ir dėl Turkijos įsikišimo į Kipro laisvą ekonominę zoną ir jos veiklą. Kitas dalykas, daug ES ir kitų valstybių juokiasi iš Kipro. Dar kitos šalis šaiposi iš Turkijos. Ar jūs kaip institucija negalėtumėte surasti kokio nors būdo iš esmės spręsti šias problemas. Tai 23-24 skirsnis nieko bendro neturi su, tai, su tuo, kad Kipro klausimas tebėra neišspręstas. Man atrodo, kad mes ir toliau nesuvokiame realybės iki galo arba nežiūrime į ją kaip į realybę. Noriu paklausti, ar negalima būtų ką nors konkretaus nuveikti? Pardon. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Komisarė Davidas Cameronas kalbėjo apie ES nuo Atlanto vandenyno. Aš nemanau, kad tokie projektai yra gera mintis. Taip pat buvo kalbama apie migracijos ribojimą iš šalių, kurių BVP yra žemesnis. Aš manau, kad tokia politika e, ne, netitinka judumo laisvės principo. Taigi man akivaizdu, kad ES plėtros projektai yra tesiami ir bus tesiami. Tai reiškia, kad mano šaliai teks didesni ekonominiai ir finansiniai e, sunkumai. E, Todėl e, Britanijos galimybė išstoti iš ES e, tampa dar populiaresnė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, keletas dalykų. Dėkuoju komisarui Fiulė už jo penkerių metų darbą. Mes jį vertiname tiek čia, tiek ir Vakarų Balkanų šalyse. Jis yra vertinamas, bendradarbiavimas buvo geras. Ir aš galiu pasakyti, kad jis apčiuopiamai prisidėjo prie plėtros proceso pasistumėjimo priekį. Aš norėčiau paminėti tris nerima keliančias tendencijas, kurios plinta regione. Demokratinių institucijų darbas ir politinis dialogas. Aš čia matau mums imtis galimybę didesnio ir aktyvesnio vaidmens. Tačiau mums tam reikalingas koordinavimas ir komunikavimas tarp politinių frakcijų. Mes turime siūsti tokias pačias žinutės ir to pati žinutė turi pasiekti visus adresatus. Toliau, teisinė valstybė, kova su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir trečias dalykas yra žiniasklaidos laisvė. Aš manau, kad mūsų dėmesys turi būti sutelktas į šiuos dalykus. Ekonominis valdymas taip pat yra svarbus. Ačiū, komisarė. Like Aš norėčiau Jums padėkoti už puikų darbą ir esu dėkingas, kad palaikėte taip pat ir mano šalį. Ši, mano šalis šiandien švenčia nepriklausomybės dieną. Kalbant apie plėtrą. Žinoma, šioje srityje kyla daug problemų. Aš nemanau, kad plėtra ir santykių gilinimas yra prieštaraujantis vienas kitam dalykai. Plėtra yra labai svarbi, nes ji yra susijusi su saugumu e, prie ES sienų. Ypač aš kalbu apie Vakarų Balkanų šalis. ES turi stabilizuoti, siekti stabilumo e, kaimynystės politikoje. Ar jūs mano, nemanote, kad Kalbant apie Ukrainą ir artimuosius rytus pastarojo mm, meto įvykius ten, ar tai nepaveiks e, mūsų saugumo situacijos? Ačiū. Ačiū, panė komisijos narė, dėl Turkijos jau pasakyta daug kas ir jau 15 metų nagrinėja šį klausimą ir nuo 1999 metų iš esmės buvo pasiekta pažanga, bet nuo 2005 metų sustojo šios mūsų dėrybos ir nuot grįžtama atgal. Dabar mes matome, kad tai praktiškai stagnacija. Ir komisija aiškiai konstatuoja tai. Aš matau, kad a, a, Turkija a, tikrai ne, ne, nerimtai žiūri į mūsų, į, į mūsų dėrybas ir iš tiesų neskuba į ES. Ir iš tiesų e, e, praktiškai ES turi norėti priimti e, Turkiją. Bet Turkija bent jau dabar teigia, kad labai strategiškai svarbi ES ir ES turi nusilenkti ir pripažinti Turkijos svarbą. Na, čia truputį gal perdedu, bet taip jau yra. Man didžiausias rūpesis yra tas, kad ES vis labiau yra pasirengusi parduoti, tiksliau, paukoti savo vertybės, būtent, kad Turkija galėtų įstoti į Europos Sąjungą. Ką jūs apie tai manote? Gerimas komisijos nariai Fiule iš tiesų yra tinkamos vertybės, kuriomis yra pagrįsta Europos Sąjunga yra e, būtent teisės viršinybė ir demokratija yra atitinkami principai, bet ponė Mogerini, nežinau, ar iš tiesų e, būtent taiko šitas vertybės. O Turkija nenori prisiderinti prie mūsų reikalavimo ir ES dabar Turkijos atžvilgių turi prisiderinti prie ekspansionistinės Turkijos politikos. Pone Tirhaus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už pastarosius penkerius metus. Mes daug bendravome. Bet Jūs ir vėl uždavėte į mūsų klausimą dėl Kipro, vėl ir vėl duodate stereotipinį atsakymą. Tai norėčiau dabar išgirsti kokį nors kitokį atsakymą. Na ir paskutinis mano klausimas. Jūs nekalbėjote apie Deusorulo pareiškimą, asociacijos taryboje šis žmogus pateikė pareiškimą ir pasakė, kad Kipro Respublika nebeegzistuoja. Taigi, norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti šį pareiškimą. Ar tai tikrai pareiškimas valstybės, kurioje galioja teisiniai principai? Taip pat norėčiau grįžti po Mavridis klausimo. Ar tikrai Turkija turi teisę siūsti savo ginkluotasias jūrinės pajėgas į Kipro ekonominę zoną ir išlikti kandidate? Aš taip pat turiu e, vieną klausimą. E, būtent uh, dėl to, kad Albanijoje nes, nepaisoma etinių mažumų teisų, nes konstitucinės teisės a, a, būtent nėra užtikrinamos ir čia parlamentiniai atitinkami tyrimo organai, taip kelia klausimų šioje srityje. Ir mm, dabar keičiantis darbuotojams atinkamas institucijose nėra praktiškai pajėgumų, kurie spręstų šios klausimus. Ir tai bent jau teigiama opozicijos atstovų gretose. Taigi, dabar suteiksiu žodį komisijos nariui. think starting with uh, uh, Pradėsiu nuo Albanijos. Aš iš pradžių kalbėjau bendrai. Per paskutinį aukšto lygio dialogą ir man kalbantis su tiranos atstovais, aš labai aiškiai pasakiau, kad konstitucinio teismo sprendimas tuo minėtų klausimu turi būti pataisytas nedelsant. Kitas dalykas - dauguma visų pirma privalo sukurti sąlygas opozicijai vykdyti savo demokratinius įgaliojimus, naudotis savo demokratinėmis teisėmis. Taip pat buvo klausimų dėl institucinio nepriklausomumo, ar tam tikri instituciniai pakeitimai turi būti skaidrus, ar jie turi remtis specifinė teisė, kurą žinote, kad vyriausybė ir opozicija turi bendradarbiauti ir mes nuolat šį klausimą sprendžiame. Vykstame į Albaniją ir tyrėme situaciją. Tai esame suplanavę ir seminarų, kaip būtų galima kal e, apsvarstyti tuos bendravimo tarp opozicijos ir daugumos klausimus. Aš manau, kad visos pastangos tikrai atneš rezultatų. Ir nesvarbu, ar aš esu Albanijoje, ir ar kalbuosi su dauguma, ar su mažuma, uh, kalbuosi su valdžios institucijomis ar su visuomenės atstovais, visi suinteresuoti asmenys yra svarbus tuose procesuose, kurie vyksta. Ir mūsų pažangos ataskaita remiasi ne tik vienos kažkokios visuomenės dalies nuomonėmis. Mes tengiamės pasiekti kuo objektyvesnį šalies raidos vaizdą. Ir bendraujame su visais suinteresuotais asmenimis. Tvarus progresas yra neįmanomas, jeigu jame nedalyvauja dauguma ir mažuma, jeigu jos nebendrauja, jeigu nėra platformos daugumai ir mažumai tartis ir vykdyti įtraukiančią konsensuso principų paremtą politiką. Aš tikrai esu pasiryžęs kovoti su ta nuomonė, kad rinkimai reiškia viską, o po rinkimų, kai jau tu turi daugumą, gali elgtis kaip tinkamas gali įgyvendinti savo programą, kaip tik nori. Vis tiek mažuma egzistuoja ir reikia atsižvelgti į jų nuomonę. Tai būtina padaryti. Reikia sukurti ir sąlygas opozicijai dirbti. Kodėl? Todėl, kad pats netrukus gali atsidurti opozicijoje. Tačiau tai, ką tu nori pasiekti, gavęs savo mandatą, uh, nebus tvaru, jeigu tai tas rezultatas nebus pasiektas bendrų pastangų dėka. Kitas klausimas dabar apie, apie Kipro ir Turkijos veiks, apie Kipro klausimą ir Turkijos veiksmus. Kipro atžvilgių. Buvo labai daug pareiškimų, pateikiančių tam tikrą visų tų veiksmų vaizdą ir mes suprantam, kad ši problema sustabdo tolesnės, žinoma, dėrybas ir aš apie tai pakalbėjau savo įvadinėme žodyje. Dabar galiu pasakyti tik tiek. Aš tik tai galiu pabrėžti tai, kas pasakyta pažangos ataskaitoje. Ir čia yra tiesiog pabrėžiama komisijos pozicija. Mes manom, kad reikia stiprinti pilietinės teisės ir reikia laikyti susitarimų su ypatingomis ekonominėmis zonomis ir leisti joms naudotis savo teritorijoje ar teritoriniuose vandenyse esančiais resursais. Tai yra tokia jų teisė ir tai yra nustatyta ir ES, ir tarptautinėmis, tarptautiniais susitarimais. Aš noriu tik pabrėžti šitą poziciją, šitą mintį, kurią išsakiau ir savo pradinėje, įžanginėje kalboje. Mums reikia Kipro problemos sprendimo, bet aš tą pasakiau jau ir pačioje pradžioje. Dar vienas man labai svarbus dalykas. Kai prieš penkis metus mes pradėjome kalbėti apie patikimumą, tai visi tam pritarė. Patikimumas tai nėra biurokratinis procesas, tai nėra mėginimas kažkaip apstumti ar apgauti valstybės siekiančias narystės ar netgi valstybės narės. Aš iškart pasakiau, kad mūsų patikimumas grindžiamas tik tai plėtros procesu, kurio centre yra vertybės ir kertiniai principai. Mes remiamės tais kertiniais, esminiais principais, pagrindiniais principais valstybės, teisės viršienybė, teismų nepriklausomumas ir kiti. Tai yra tie klausimai, kurie tapo netgi dar svarbesni man būnant komisaru. Buvo pora labai svarbių poslinkių per šį laikotarpį. Pirmasis mums visiems kartu pavyko pasiekti, kad plėtra netaptų tik tai tam tikrų punktų formalių įvykdymų, kur tik tai žiūrime, kur galima padėti pliusiuką, priimta, nepriimta. Mes ne tik tai suskaičiavome teisėjus ir prokurorus, mes žiūrėjome giliau, mes pažiūrėjome, kokiu mastu iš tikrųjų ta teisė yra įgyvendinama, kokiu mastu institucija yra nepriklausoma nuo politinės įtakos. Tai yra esminiai dalykai, kurie slypi po 23 ir 24 dėrybų skyriumi. Valstybės narės transformuojasi ir joms šie dalykai yra patys svarbiausi. Tai susiję ne tik su teisės aktų uh, pakeitimu ar valstybės institucijų sukūrimu, bet tai susiję ir su mentaliteto pasikeitimais. Kažkas paklausė, kokie būtų didžiausi mano pasiekimai. Aš niekada nepamiršau, kam aš dirbu. Aš dirbu valstybėms narėms. Dirbu jums. Bet jūs suteikėte man įgaliojimus stengtis visomis pastango, dėti visas pastangas, kad procesas būtų toks, kad jis nepažeistų mūsų vertybių. Ir todėl jis ir yra toks sunkus, toks ilgas, toks vangus, toks susijęs su nuosmukiais ir pakilimais. jau automatiškai, čia niekas neveiks. Ir niekas neveiks be pagrindinių mūsų vertybių ir pagrindinių principų. Tai buvo mano esminiai ir svarbiausi, man esminiai ir svarbiausi dalykai. Na, buvo ir daugiau klausimų susijusių su, pavyzdžiui, Turkija. Uh, procesas nėra baigtinis, mes nežinome, kaip jis baigsis. Jūs, jeigu būtumėt mane prieš penkis metus paklausęs, ar galite įsivaizduoti Turkiją Europos Sąjungoje, taip aš būčiau atsakęs, taip galiu, bet Turkija turi būti kitokia. Aš suprantu, kad vertybės, kurios yra svarbiausias dalykas, ir nėra vienintelis dalykas – Kitas dalykas yra pačios valstybės kandidatės transformacija ES link. Kita vertus, mes turim ir ES gebėjimus priimti naujus narius, kurti naują politiką ir priimti sprendimus turint naujų narių. Ir kai įstojo Kroatija, šis klausimas buvo sprendžiamas iš esmės ir mes norėjome jums aiškiai pasakyti, kokios yra to pasiekmės, kokios yra implikacijos. Konfliktų visoje plėtros, numanomos plėtros zonoje tikrai yra. Ir turim būti sąžiningi savo pačių atžvilgių. Mes turime visą tai įvardinti tikraisiais vardais. Žinome, kad yra neišspręstų klausimų tarp valstybių kandidačių, tarp valstybių narių ir valstybių kandidačių. Ir mes galėtume remtis plėtros instrumentu ir kurti iniciatyvas ir paskatas, kaip jūs jau minėjote, Belgrado ir Prištinos dialogas buvo viena iš tokių iniciatyvų, kuri, gali, kuri na, padėjo susitarti ir tai buvo būtent plėtros instrumentas, kuris tą padarė. Mes tikrai turime problemų ir nežinau, nei aš, nei išorės veiksmų tarnyba neturime galių išspręsti tų visų problemų bet mes galime padėti toms valstybėms juos išspręsti. Ir stengsiuosi, raginsiu valstybės narės, jų vadovus, jų užsienio reikalų ministrus remti mūsų iniciatyvas, padėti valstybėms narėms ir valstybėms kandidatėms spręsti neišspręstus tarpusavio konfliktus. Tai ir jungtinių tautų uždavinys ten, kur jungtinės tautos gali kažką padaryti. Taigi mes irgi remiame jų pastangas. Vienas naujas dalykas pažangos ataskaitoje yra 31 skyriaus reikalai ir požiūris į šį skyrių. rytų kryptis ir mūsų politika jos atžvilgių daro didžiulę įtaką ir mums, ir visai mūsų Balkanų politikai. Ir mes negalime tai neatsižvelgti. Ne. Ne viskas yra įmanoma. Negalime pažeisti tarptautinių teisių ir manyti, kad kažkur vykstantis teisų pažeidimas neturės įtakos kitoms šalims. Tai yra neįmanoma. Mūsų požiūriu toks dalykas yra neįmanomas. Bet išorės veiksmų tarnyba, kadangi veikia aktyviai, aš mačiau beje ir klausimus naujosios vadovės ir aš supratau, kad, kad ji tikrai šiais klausimais labai domisi. Taigi, mums reikia pradėti 31 skyrių, kur kalbama apie užsienio politiką ir apie saugumo klausimus. Ir tą turime daryti kuo anksčiau. Anksčiau, negu tai daroma, negu tai paprastai būdavo daroma lygi šiol. Nes situacija yra pasikeitusi. Mums reikia bendradarbiauti su partneriais intensyviau, reikia raginti juos spręsti užsigulėjusius klausimus. Nenoriu pasislėpti už bendro pobūdžio sakinių. Aš manau, kad reikia palaipsniui pradėti įgyvendyti savo politiką, deklaracijas, sprendimus, sankcijas. Ir tos skyriaus dėrybų pradžia suteiktų galimybę geriau padiskutuotis, pradėti stipresnį, prasmingesnį dialogą su ES šiais klausimais. Ir kadangi tai būtų daroma ankstyvesnėje stadijoje, tai padėtų mums suderinti atitinkamų šalių užsienio politikas su mūsų bet taisyklės yra aiškios. Palaipsnis priderinimas. Mes jo tikimės iš savo partnerių. Ir aš jau minėjau keletą tokių esminių punktų, kuriuose reikia pasitemti mūsų partneriams vakarų Balkanuose. Visų pirma, turi pasikeisti pati kryptis ir ta kryptis Ne visais atvejais yra ta palaipsnio priderinimo kryptis. Kitais, kai kuriais atvejais netgi priešingai. Atrodo, jie eina visai kita kryptimi ir mums tai nepriimtina. Grįžkime prie Bosnijos Hercegovinos. Čia dar yra vienas svarbus elementas. Investavome labai daug energijos dialogui su pilietinė visuomenė skatinti Bosnijoje ir Hercegovinoje. Jų politikai aiškiai nėra tvirtai apsisprendę žengti pirmin. Ir egzistuoja daugybė socialinių, ekonominių problemų, kurios turi būti sprendžiamos ir mūsų bendromis pastangomis. Norėčiau paminėti ir struktūrinį dialogą dėl teismų sistemos. Čia reikėtų įtraukti pilietinę visuomenę, bei atsižvelgti į kitus klausimus. Pavyzdžiui, kova su korupcija, kur pilietinė visuomenė taip pat turėtų vaidinti tam tikrą vaidmenį. Ir aš manau, kad po rinkimų šie procesai nenutrūks. Paskutinis klausimas, į kurį atsakysiu ir aš pats suprantu, kad neatsakiau į visus, jeigu jūs vis dar norite gauti atsakymus, tai praneškite man ir aš pasistengsiu atsakyti į juos raštu. Tiesiog dabar jau nebėra tam laiko. Bet lieka dar vienas svarbus dalykas. Kuo aš džiaugiuosi, kuo esu nepatenkintas. Aš niekada nevartojau terminų sėkmingas, nesėkmingas savo politikos apibūdinimui. Pradėjau dirbti komisijoje turėdamas tam tikrą viziją. Ta vizija buvo tokia. Aš norėjau, kad plėtra taptų vienu iš mūsų užsienio politikos svarbiausių instrumentų. Norėjau, kad tam tikros valstybės priartėtų prie Europos Sąjungos, kad mūsų bendradarbiavimo misijos turėtų tokį rezultatą, kad jos priartėtų prie mūsų. Ir aš džiaugiuosi, kad man atrodo, kad man pavyko kai kuriais atžvilgiais tą padaryti. Nesidžiaugiu visgi tuo, kad kai kurie partneriai pasinaudojo mūsų teikiamomis galimybėmis ir tiksliau tai kai kurie pasinaudojo galimybės, o kiti to nepadarė, nepavertė mūsų ir jų pastangų konkrečiomis reformomis. Nepaisant visų mūsų pastangų yra valstybių kurios niekaip neranda kelio iš aklygatvio. Ar galima būtų buvę padaryti daugiau? Į šitą klausimą tikriausiai atsakymų neturiu, tikriausiai ir dar ilgai galvosiu apie tai, ar būtų buvę galima padaryti ką nors. Netgi po to, kai jau nebūsiu komisijos narys. O jums norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, už jūsų darbą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Paskutiniai jūsų žodžiai buvo labai svarbus ir teisingi. Jūs pasakė teisingai, ne viskas vyksta taip, kaip mes planavome, bendraujant su žmonėmis, bet aš manau, kad jūsų darbas buvo atliekamas profesionaliai, jūs orientavotės į vertybės, juk atsiminsite mūsų, dėrybą, mūsų diskusijas prieš metus dėl Ukrainos. Tai buvo tik vertybinė diskusija ir mes aiškiai pasakome, kad jeigu vertybės negerbiamos, mes Mums tai yra nepriimtina. Galiu pabaigdamas pasakyti, kad Europos parlamentas ir toliau remia paspek... Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvą ir ar tai bus įmanoma priklausys ne tik tai nuo valios, bet priklausys ir nuo to laiko, kurio reikia baigti dėrybės. Jeigu kažką reikia įgyvendinti, tai ir tai turi būti įgyvendinama, negali būti jokių politinių nuolaidų. Kopenhagos kriterijai turi būti įgyvendinti. Tai yra mūsų svarbiausi kriterijai. Kitas klausimas yra mūsų pačių gebėjimas priimti narius. ES pagrindinių teisių hartija, numatanti mūsų tam tikrą naują identitetą, yra labai svarbus klausimas. Kitas dalykas - techniniai dalykai techniniai klausimai, jie turi būti išspręsti. Gebėjimas dalyvauti rinkoje, išspręsti korupcijos problemas ir panašiai. Aš manau, kad mes ir toliau dirbsime profesionaliai. Noriu dar kartą Jums padėkoti už bendradarbiavimą ir tikiuosi dar pasimatyti Strasbūrė. Ačiū.